Rozpoczynamy głosowania. Kopi... Taigi, pradėkime balsavimą. Pirmasis klausimas, dėl kurio reikėtų balsuoti, tai yra Intfeld pranešimas. Ačiū pirmininkė. Norėčiau trumpai paprašyti jūsų pasiklausyti, ką tik mes išklausėme Afrikos Sąjungos komisijos vadovo kalbos, įspūdingo pasisakymo. Aš norėčiau paprašyti parlamento vadovų, pasakydama, kad prieš porą dienų buvo atvykęs Sakoro premijos laureatas, kuris jungtinėse tautose nėra pakankamai e, apginamas. Vienas iš jo bendradarbių buvo žiauriai nužudytas ir todėl norėčiau paprašyti, kad parlamento vadovai ir mogeriniai pasinaudotų visais ryšiais jungtinėse tautai, tose, kad jisai galėtų gauti visą keriopą apsaugą ir visur, kur jisai dirba. Dziękuję bardzo, pani. Ačiū. Mes aptarsime šitą klausimą su panė Mogherini, o dabar žodis Gomeš. Like Aš taip pat norėčiau pasinaudoti progą ir paprašyti jūsų paramos atkreipiant Meksikoros vyriausybės dėmesį į Javier Valdės Hardenas nužudimą. Tai yra e, žurnalistas, kuris e, rašė apie korupciją, narkotikų pretikeivius ir kitus nusikaltimus. Vakar buvo žiauriai nužudytas tai yra tyriamosios žurnalistikos atstovas ir mes turime paraginti Meksikos vyriausybę, kad mes gerbėme jo atminimą ir kad Meksikos vyriausybė turi būtinai nubausti e, žudikus. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dėkuoju. Taip pat primėme domen jūsų raginimą Dabar kolegos, jeigu mes galėtume sutaupyti laiko, aš neskaitysiu mūsų pranešimų visų antraščių, kadangi jūs turite pranešimus prieš savo akimis, savo sąrašą ir pirmasis balsavimas, vardinis balsavimas prasideda. Dziękuję za. Dėkoju. Baigiame balsuoti. Pritarta. Sveikina pranešėją. Antras pranešimas, Fredos parengtas pranešimas. Taip pat vardinis balsavimas prasideda. Dziękuję bardzo. Zamykam głosowanie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 Baigime. Pritarta. Sveikiname pranešėją. Manau, patau, kad parlamentaras labai kukliai priima sveikinimus. Ruos pranešimas, pradame balsuoti. Atsiprašau, ar jūs pagėdaujate žodžio? kolega Ruos. Labai trumpai. Norėčiau pasakyti, kad labai svarbu mm, ES prisijungti prie tarptautinio medvilnės komiteto tame komitete, toje struktūroje yra pakankamai daug valstybių narių ir įvairiausių suinteresuotų šalių, tačiau ES nėra prisijungusi prie šio komiteto. Tai yra tarptautinės organizacijos vienijančios naftos, cukraus, kakavos gamintojus yra labai svarbios ir labai keista, kodėl ES prie tokios asociacijos dar neprisijungė. Taigi dėkoju Jums už paramą iš anksto. Ačiū kolegai Huas. Dabar pradame balsuoti. Varnis balsavimas. Zamykam głosowanie. Baigiame balsavimą. Priimta. Sveikiname pranešėją.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 Penktasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Dešimtasis pakeitimas, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Neaiškus rezultatas, prašau balsuoti kortelėmis. Zamykam głosowanie. Baigiame. Poprawka. Nu- Atmesta. 11 pakeitimas už. Prieš. Manau, kad e, pritarta. Ar norėtumėte balsuoti kortelėmis? Taip, prašote, prašau balsuoti kortelėmis. Kurie zamekam głos. Baigiame. Pritarta. Dvyliktas pakeitimas už. Prieš.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 susilaiko, priimta. Šeštasis pakeitimas priimtas, atkrenta ankstesnis originalus tekstas. Trečiasis pakeitimas kas už. Kas prieš? Kas susilaikė? Dėkoju. Atmesta. 13 pakeitimas už. Prieš. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Pritarta. Ketvirtasis pakeitimas už. Prieš. Rimta. Keturioliktas pakeitimas už. Prieš. Kortelėmis Patikriname rezultatą. Zamykam głosowanie. Baigiame. Atmesta. Septintasis pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 15 už prieš susilaiko. Atrodo atmesta. Pirmasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė. Priimta. Antrasis pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė, priimta. Aštuntas pakeitimas kas už, kas prieš, susilaikė. Balsuojame kortelėmis. Zamykam głosowanie. Baigėme. Atmesta. Devintasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Kortelėmis balsuojame. Pradėme balsuoti. Zamykam głosowanie. Baigime. Priimta. Dabar turime balsuoti dėl visos rezoliucijos vardinis balsavimas numatytas. Pradėme balsuoti.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 Ktos... Antrasis pakeitimas, kas už? Kas prieš? Susilaiko. Primta. 65 straipsnis, ankstesnis tekstas, kas už? Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Trečiasis pakeitimas už. Prieš. Susilaiko. Atrodo nepritarta, bet dėl visako pasitikrinkime balsuodami elektroniškai. Zamykam głosowanie. Baigime. Atsiprašau, tai pirmas kartas, kai aš pirmininkauju balsuojant, išmoksiu. Ir sparčiau viskas vyks. 69 už. Prieš. Susilaiko. Primta. 115 straipsnis, ankstesnis tekstas, kas už, kas prieš, susilaiko priimta. 117. Kas už? Kas prieš? Susilaiko. Atmesta atrodo. Ar pageidautumėte balsuoti kortelėmis? Taip, balsuojame kortelėmis. Zamykam głosowanie. Baigiame. Atmesta. 119 originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už. Kas prieš? Susilaiko. Priimta. Antroji dalis už. prieš susilaiko priimta. Konstatuojama dalis A į pirmoji dalis, kas už, kas prieš, priimta. D originalus tekstas, pirmoji dalis, kas už. Prieš susilaiko priimta. Antroji dalis už. Prieš susilaiko. Balsuokime kortelėmis. Baigime balsuoti. Priimta. Dabar partinis balsavimas prasideda dėl visos rezoliucijos su pakeitimais. Zamykam głosowanie. Baigime. Pritarta. Sveikiname pranešėją Borzan. Dabar balsuosime dėl Begin paruoštos, paruošto pranešimo. Taip pat varnės balsavimas prasideda. Zamykam głosowanie. Baigime. Pritarta. Sveikinam pranešėją. Dabar skelbiu dviejų minučių trukmės techninę pertraukėlę. Dėkuoju už jūsų pagalbą balsavimo metu. Porą minučių pertrauka, o po to jau pasisakymai dėl balsavimo motyvų. Okay.